skiriate daug dėmesio 21 tūkstančių mokinių. Pone komisijos nariai, diskusijos baigtos ir rytoj balsuosime dėl šio klausimo 12.30. Dabar periname prie darbo atvarkės paskutinio punkto. Tai yra pono Toirerio pranešimas apie būsimą ES anglos politiką. Taigi, pone Toireri, jums žodis keturioms minutėms. Ačiū, panė pirmininkė, gerbiamas kolegės, kolegos, e, ponė komisijos nariai. Šiandien, nors jau vėlų, mes aptarėme tokią temą, kuri yra labai svarbi. Tai būtent e, sąjungos politika, kuri sudaro 37 procentus ES biudžeto. Dabar, 2011 metais, mes e, peržvelgėme, kiek mes panaudojame lėšų iš sąjungos fondų. E, srities. Deja, vis dėlto e, valstybės narės negali įsisavinti daugelio lėšų. Ir tos lėšos, kurias turėjo jau būti išleistos arba investuotos, jos lieka nepanaudotos. Pavyzdžiui, e, Bulgarijoje, Rumunijoje šitą išsavinimo galimybės yra menkos, tačiau ir nu, senose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Italijoje, Sicilijoje, e, jos salose arba kitose regionuose taip pat sunkiai įsisavinamės tos anglų fondų lėšos. Taigi dabar kyla klausimas, kodėl valstybės narės negali pasinaudoti tomis lėšomis. Pavyzdžiui, kaip ir Graikija. Mes Europos parlamente jau ilgus mėnesius diskutuojame apie Graikijos problemas ir kodėl Graikija nepasinaudoja anglos fondų lėšomis. Ir kodėl komisija neiškėlė e, šios temos kaip prioritetinės? Nes e, e, ponas Baroso nurodė, kaip, kad Graikija nepanaudojo 15 milijardų eurų iš 20. Taigi čia susidurime su bendro finansavimo tema nes valstybės narės susiduria su finansiniais sunkumais dėl pasaulinės finansų krizės. Todėl kai kurios valstybės jau susiduria su nemokumo grėsme ir negali bendrai finansuoti atitinkamos ES lėšų dalies. Tačiau bendras finansavimas ne tik vienintelė problema, nes Graikijoje yra ir regionų, kurios nenori, kad joms būtų skiriama daugiau ES lėšų jos nenori papildomų lėšų, bet nori vykdyti daugiau projektų. Tai aš manau, kad e, tokiu atveju mes susidurėm su kita problema, tai procedūros yra per daug sudėtingos, e, kuriomis administruojamos ir įsisavinamos sąjungos fondų lėšos. Nes e, sostinėse ir ES institucijose užtrunkama per ilgai nagrinėjant paraiškas, teikiant atitinkamus pasiūlymus, rekomendacijas, todėl regionuose ir kaimuose ne, nebeįmanoma įsisavinti tų lėšų arba jos įsisavinimas pavėluotai. Pavyzdžiui, Rumunijoje arba Bulgarijoje užtrunka tai labai ilgai, apie 60 dienų. Nors e, e, tų, tas laikas turėtų būti žymiai trumpesnis - 20-30 dienų. Ir ponios ir ponai, taigi kaip galime mes uh, išspręsti šią problemą. Taigi būtent mes turime kreiptis į tarybą, ponas Rampojus pasisakė šio klausimu. Tai yra 37 procentai ES e, lėšų, 250 milijardų eurų keliauja iš vienos vietos į kitą. Ir Lenkija, kaip ir penikaujanti valstybė, uh, galbūt galėtų čia mums pateikti tam tikrų šios problemos sprendimo būdų, nes Lenkija yra viena iš tų valstybių narių, kurios puikiai įsisavinamas lėšas. Aš ir Estija taip pat galėtų būti puikus pavyzdys. Aš manau, kad ES institucija, institucijos ir Europos parlamentas pirmiausia turėtume prisidėti prie šios problemos sprendimo, kad tos lėšos, kurios skiriamos regionams ir kaimams, būtų e, įsisavinamos, nes šios lėšos yra skirtos darbo vietų kūrimui, e, ekonomikos stabilizavimui ir nedarbo mažinimui. Todėl aš norėčiau paskatinti valstybės narės vis dėlto ryštingai imtis spręsti šią problemą. Ačiū, dabar periname prie, prašau, žodžio procedūros ir pirmiausia, e, ponia Bauer. Žodis. Prašome kalbėti su mikrofonu. Ačiū, panė pirmininkė. Aš parašiau nuomonę dėl e, darbo vietų kūrimo ir e, aš norėčiau pasveikinti e, pranešėją su puikiai parengta pranešimu, nes jisai sąjungos politiką pažvelgia iš įvairių uh, E, kampų. Tai būtent kaip galima geriau e, pasinaudoti sąnaudos fondų lėšomis. Kokios yra e, kliūtis, kurias reiktų panaikinti, jeigu mes norime geriau įsisavinti tas sąnaudos fondų lėšas. Užimtumo komitete svarbiausias fondas yra Europos socialinis fondas. Ir krizės laikotarpį Europos socialinis fondas tampa dar reikšmingesnis, nes e, nedarbo sumažinimas yra vienas iš prioritetų ES. Aš manau, kad pranešėjas buvo teisus, kai sakė, kad mes susidurėme su e, problemomis e, bendro finansavimo srityje, nes biudžetai yra mažesni, biudžeto išlaidos yra mažesnis, griežtinama fiskalinė politika politiką, todėl e, e, e, vyriausybinės ar nevyriausybinės organizacijos ir vyriausybės turi susidurę su sunkumais bendrojo finansavimo srityje. Muchas gracias, presidenta. A pesar de lo tarde y avanzado. Pone Perez. Labas vakaras, pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Jau gana vėlu, tačiau svarstome labai svarbų klausimą. Kalbame apie tai, kaip reikėtų optimizuoti struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų panaudojimą tam, kad turimus išteklius galėtume panaudoti kaip galima efektyviau. Ir taip pat, kaip spręsti problemas keliančias nepakankamą lėšų panaudojimo lygį. Taip pat, kaip numatyti daugiau lankstumo, kaip užtikrinti prieigą, geresnę prieigą prie Europos paramos fondų. Be to reikia nekoncentruotis ties biurokratinėmis klaidomis, bet užtikrinti ryšį tarp įvairių fondų. Praėjusiu kartą aš bandžiau pabrėžti, kaip svarbu yra tapti, kaip galima efektyviai įgyvendinant Europos socialinio fondo projektus, kurie dabar yra ypač svarbus, sprendžiant užimtumo problemas finansinės krizės akivaizdoje. Gerbiami kolegos, turime vėl pastatyti Europą ant kojų, kadangi Europa gali e, remti savo poreikiais, bet taip pat gali remti savo ambicijomis. Dėkui. Mulțumesc, doamnă președinte. Obiectivul de a absorbi... Antonescu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lėšų įsisavinimo problema reikalauja nuolatinių pastangų iš valstybių narių. Tame turi nuolatos dalyvauti vietinė valdžia Ji turi aktyviai reikštis kiekviename proceso žingsnyje. Ši problema yra pakankamai sudėtinga ir taip pat pati procedūra yra labai sudėtinga, dėl to atsiranda nemažai klaidų ir valstybės narės sugaišta labai ilgai jas šalindamos tiek bendrijos lygių, tiek nacionalinių lygių siekiant palengvinti prieigą prie šių fondų lėšų ir jų valdymą, reikėtų imtis veiksmų, nesukeliant naudos gavėjams papildomos naštos. Reikėtų perskristyti e, fondų lėšas, tokiu būdu padidėtų įsisavinimo lygis, taip pat skaidrumas, sumažėtų klaidų pasitaikančių paraiškose ir taip pat būtų užtikrinta, kad išmokos e, gavėjus pasiektų laiku. Taigi ateityje reikės ieškoti būdų, kaip patenkinti visų šios ryties veikėjų poreikius. Pone Tikau. Dėkoju. Europos regioninė politika leidžia mažinti skirtumus tarp įvairių Europos, įvairių Europos Sąjungos regionų ir taip pat mažinti užimtumo problemas. Lėšų įsisavinimo lygis labai skiriasi. Rumunijoje jis yra labai nedidelis, tačiau jis turėtų nemažėti nuo 2014 iki 2020 metų. Rumunija turi prieigą prie Europos Sąjungos fondų ir jie padeda mums užtikrinti savo poreikius. Mes labai stengiamės parengti nacionalinės problemas laiku ir manome, kad Europos lėšas reikėtų padidinti, e, statant energetikos tinklus, energetikos infrastruktūrą, taip pat gerinant dabartinių pastatų energijos vartojimą. Komisija yra numačiusi maždaug 10 milijonų eurų transporto infrastruktūros gerinimui tose valstybėse, kurios priklauso konvergencijos e, zonai. Tai yra ypač svarbu transporto sistemos sukūrimui visoje Europos Sąjungoje. Todėl aš e, manau, kad reikėtų išlaikyti e, lėšų kiekį dabar numatytą valstybėms narėms. Dėkoju, ponė Pasesku. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Rumunija, kuri buvo išrinkta koordinuoti Europos fondų veiklai visoje institucinėje sistemoje. Dabar Rumunija ir Bulgarija susiduria su sunkumais įsisavindamos lėšų, e, fondų lėšas, ypatingai kalbant apie aplinkosaugos projektus. Noriu pabrėžti, kad birželio mėnesį šiais metais Europos komisija nutraukė mokėjimus e, mūsų šalies regioninėms programoms aplinkosaugos projektams. Komisija teigia, kad ji išvelgia įvairių trūkumų mūsų viešųjų pirkimų sistemoje, kuri buvo skirta paskirstyti gaunamoms lėšoms. Tačiau tokie Europos fondai yra garantija leidžianti užkirsti kelią ekonominiams skirtumams ES zonoje. Ir aš manau, kad e, tokius saugumus galima spręsti aktyviau bendradarbiaujant valstybėms narėms. Atsižvelgiant į dabartinę finansinę perspektyvą, 2012 metai bus lemiami e, paskirstant e, lėšas projektams ir numatant projektus, kurie bus finansuojami iš europinių lėšų. Pone Vlasikova Benova, dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Sanglaudos fondų ir struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo gebėjimas kelia problemų kai kuriuose šalise, pirmiausia, dėl egzistuojančių sąlygų bei, bei uh, nustatyto grafiko. Labai dažnai ilgai užtrukdavo, kol buvo uh, aptiktos ir ištaisytos klaidos ir dėl to be abejo vėlavo mokėjimai. Aš manau, kad mes turime išsiaiškinti, kodėl nesilaikoma yra nustatytų reikalavimų. Uh, Aš norėčiau pasiūlyti, kad tais atvejais, kai yra nustatoma, jog yra padaryta klaida, būtų, ji būtų vertinama pagal tam tikrą klaidų klasifikaciją. Tai užkirstų kelią vėlavimui tais atvejais, kai klaidos yra tikrai menkos. Europos Sąjunga turėtų iš naujo išnagrinėti savo turimų fondų lėšų naudojimą. Ponas Matula, ačiū ponė pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti savo kolegą. Mes puikiai bendradarbiavome Rumunijoje, kai joje lankėsi Vystimosi komiteto delegacija. Deja, turime pripažinti, kad šiuo metu Rumunija vis dar turi sunkumų įsisavinant e, sanglaudos lėšų fondas. Komisija pradėjo taikyti kai kurias priemonės, bet to veiksmų ėmėsi ir, ir uh, vyriausybė ir buvo įsteigta agentūra, kuriai vadovauja buvęs komisijos narys, panas Orban. Mes turime labai didelės vertės projektų ir šiandien sužinojome iš komisijos, kad buvo patvirtinti du projektai. Ir šių projektų bendro vertė yra 724 milijonai eurų. Ši suma yra skirta tik tai dviems projektams. Pekný neskorý večer. Ďakujem pani predsednička, vážený pán eh, podpredseda komisijos. Ponas Mikolašik. Labas vakaras. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, komisijos nariai. Jei norime panaikinti skirtumus tarp įvairių ES regionų, būtina uh, turėti veikiančią sangodos politiką. Tačiau žinome, kad lėšų įsisavinimo koeficientai skiriasi E, įvairiuose regionuose. Deja, tenka pripažinti, jog tie regionai, kuriems sunkiausiai sekasi įsisavinti šias lėšas, yra tie regionai, kuriems šių lėšų reikia daugiausia. Labai dažnai projektai yra nevykdomi dėl to, kad jie neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių, negali steigti pakankamas administracinės paramos ir nešti įnašo, kurį reikia įmokėti pagal e, bendrojo bendro finansavimo modelį. Nepamirškime, kad reikia kelti ir darbuotojų administruojančiųjų pagalbą ES paramą kvalifikaciją. Be to, panašu, kad skaičiai pastarojų metų gerėja ir mano šalis yra vienas iš pavyzdžių. Žodžius sugimės komisijos nariui. Uh, Dėkoju Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjų už tai, kad į mūsų darbos varkiai traukė šį labai svarbų klausimą. Iš tiesų reikia aptarti šias problemas labai detaliai, kadangi jos yra labai svarbios dabar ir bus dar svarbesnės ateinančių diskusijų metu, kai kalbėsime apie e, fina, būsimą finansinę perspektyvą. Europos parlamentas aktyviai dalyvauja diskutuojant apie valstybių narių e, europinių lėšų įsisavinimo gebėjimus. Ir šis gebėjimas yra vienas iš pagrindinių Europos komisijos politikos klausimų. Dabar kalbame apie valstybių narių lėšų įsisavinimą, vartojant platesnę koncepciją, platesnę e, įsisavinimo sampratą kalbame ne tik tai apie lėšų įsisavinimą, bet apie pačių fondų deramą valdymą. Tad labai svarbu numatyti finansavimą projektams, nekeliant pavojaus ir neapsunkinant administracinės naštos. Čia dar kelia, kyla problemų kai kurioms valstybėms narėms. Komisija mano, kad šitos klausimus reikia svarstyti tiek komisijoje, tiek parlamente. Uh, Europos komisija pademonstravo savo gerą valią pateikti informaciją būtiną valstybėms narėms ir taip pat parodėme pagėdavimą gauti informaciją iš valstybių narių. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse dar kyla problemų įsisavinant lėšas dėl to, kad nėra atitinkama reikal, numatytiems reikalavimams. Tai buvo ypač pastebėta įgyvendinant 2007-2013 e, metų finansavimo programos e, projektus. Pagal mūsų paskutinius e, duomenis žinome, kad dabartiniai lėšų įsisavinimo lygis yra 29,2 procento struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas spartėja. Tai džiugina bet manau, kad iš visų girdėtų pasisakymų yra aišku, kad reikia išmokti tą pamoką, pasimokyti iš dabartinės finansavimo perspektyvos ir patobulinti esamas taisyklės, kai renksime e, taisyklės šiame sektoriuje ateičiai. Kalbant apie 2014 e, 2020 metų finansinę perspektyvą turėsime atsižvelgti į visas e, dabar gautas pamokas. Tam reikės e, išsamios analizės, išsamių diskusijų. Ir svarbi jų dalis bus siekimas supaprastinti procedūras ir sumažinti biurokratiją tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu. Ir čia labai lauktume jūsų e, iniciatyvų, kadangi negalime visko nuspręsti tik ES lygių, dažnai pirmieji žingsniai turi būti žengiami nacionaliniu lygiu. Taip pat skatiname valstybės narės padidinti savo administracinius gebėjimus ir padidinti viešųjų administravimo institucijų pajėgumus, nes matėme kai kuriuose valstybėse narėse, kur administraciniai pajėgumai ir gebėjimai yra nepakankami ir dėl to nukenčia tų valstybių gebėjimas įsisavinti Europos lėšas veiksmingai ir laiku. Todėl mes ketiname pateikti pasiūlymą stiprinti partnerystės ir daug įvairių lygių E, valdymo sistemą, kuri galėtų užtikrinti galimybės glaudžiau bendradarbiauti komisijai su valstybėmis narėmis ir taip pat pagerintų Europos fondų valdymą ateityje. Ir atsakydamas į ponios Lašikovos Benovos pastebėjimą dėl lėšų panaudojimo Romų tautybės žmonių integracijos projektams. Tam yra reikalingos nacionalinės programos, nacionalinės strategijos. Jos turėtų būti atsiųstos komisijai iki metų pabaigos ir aš manau, kad kai gausime e, nacionalinės programas, galėsime išsameu padiskutuoti, kaip e, šiuose projektuose reikėtų panaudoti europinės lėšas, kadangi Romų integracija labai svarbus klausimas. Dėkoju pranešėjui, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 12.30. Kitas plenarinis posėdis vyks rytoj rugsėjo 27 dieną nuo 9 val. ryto iki 2 ir po to nuo